I... Labadiena, ponios ir ponai. Prašau visus susėsti. Pradėsime mūsų šios dienos posėdį. Kaip pradėsime Regionės plėtros komiteto posėdį, pradėkime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Noriu padaryti pranešimą dėl darbo tvarkės šiam posėdžiui. Ketvirtadienį Strasbūrė pirmininkų sueigas nutarė atidėti klausimą, kuris komitetas bus atsakingas už komisijos pasiūlymą steigti struktūrinį reformų paramos programą. Dėl to dalinimasis nuomonėmis su Dombrovskiu kuris buvo įtrauktas kaip penktas klausimas darbo tvarkyje, bus taip pat nukeltas. Ir vyks vėliau. Penktadienį ryte buvo informuoti nariai apie tai. Tad štai toks darbo atvykės pakeitimas. Toliau, kai jau gausime pirmininkų saigos sprendimą dėl šio failo. Tuomet po to pasiūlysime jums surinkti turbūt neįlinį posėdį. Turbūt gegužė arba birželio pradžioje. Spręsime, kai jau bus pirmininkų sueigos sprendimas. Taigi toks darbo atvarkės pakeitimas. Ar yra pasiūlymų ar klausimų? Panas Vandisaroj. Ačiū už informaciją siūlyčiau tuomet iš karto, pradėti, iš karto anksčiau pradėti tiksliau koordinatorių posėdį. Taip, žinoma, laiko nereikia švaistyti. Iš karto pradėsime koordinatorių posėdį po to, kai baigsime aptarinę šiandienos darbo tvarkę. Jeigu daugiau nėra jokių klausimų ar pastabų, tai darbo tvarkė skelbė patvirtinta ir turiu padaryti du pranešimus. Pirmiausia, pirmininkų sąjungos sprendimas dėl struktūrinių reformų programos failą. Tik noriu toliau įsiformuoti, kad kitas pirmininkų sąjungos posėdis vyks gegužės ketvirtą dieną ir tik po to žinosime, ar regi gaus patvirtinimą kaip vadovantis komitetas. Jeigu tai bus, tuomet susikartorėtus renksime specialų posėdį, susi, būtent tam, kad pasidalinti nuomonėmis su komisijos visapirmininku Dombrovskiu. Tad vėliau bus daugiau informacijos apie galimas datas ir tikiuosi, kad koordinatoriai parems ir padės surenkti neįlinį posėdį. Antras pranešimas sėsi su mūsų delegacijos vidus vis dom Martinikoje. Komitetas pasintė delegaciją į Martinikę, po, ta delegacija vyko po Velykų, pana Zeller dalyvavo delegacijos, tiksim žodį trumpai pasidalinti informaciją apie delegaciją bei apie tai, kas buvo nuveikta. Labai ačiū pirmininkė. Martinika, kaip ir kiti e, panašus regionai yra už ES e, kontinento ribų, jie yra labiausiai nutolę regionai ir šie regionai turi ypatingą teisinį statusą. Tai yra numatyta ES veikimo startyje, nu, tiksliau Lisabonos startyje. Martinika priklauso Prancūzijai, tačiau ji yra išsidėšiusi Karibų jūroje. Noriu padėkoti kolegai Monskur už idėją apsilankyti Martinikoje. Mūsų komitetas yra atsakingas už labiausiai nutolusius regionus ir paramą tiems regionams. Kalbant apie e, įvairius labiausiai nutolusius regionus, tai galiu pasakyti, kad jie labai skiriasi. Ir tie skirtumai labiausiai, geriausiai suvokiami nuvykus būtent į vietą, Pasikalbėjus su vietiniais atsakingais žmonėmis, tas atsitiko ir Martinikoje. Taigi tai yra sala Karibų jūroje. Kai mes prieš tris metus, pamenu, vykė Prancūzijos e, e, Gujaną, tuomet e, atsakingi asmenys mums pasakė, kad Prancūzijos Gvajana labai kenčia nuo nelegalios migracijos, nes tai yra ES dalis. Na, o kalbant apie Martiniką, tai ten yra aukštas nedarbo lygis ir mažai galimybių darbą susirasti ir būtent dėl to daug jaunų žmonių iš šios salos išvyksta. Taigi e, saloje kyla rimtų demografinių problemų. Taigi, kaip matome, tame e, e, e, Karibų jūros regione situacija labai įvairi atskirose salose. Mūsų programa buvo labai įtempta vizito metu. Mes tenkėme susipažinti su vietinė padėtimi Martinikoje. Pirmąją dieną mes apsilankėme um, naujos ligonin, naujoje ligoninėje. Ši nauja ligoninė e, statoma e, tokiame e, regione, kur labai dažni žemės drebėjimai. Dėl to ligoninė turi būti atspari žemės drebėjimams ir tai reiškia labai išaugusius statybų kaštus. Ši ligoninė galėtų pagal savo dydį tapti tiesiog regioninę ligoninę. Na bet Čia reikia paminėti ir vieną iškilusią problemą. Ji beje labai aktuali ir kitiems nutolusiems regionams. Martinikoje, kaip ir visoje ES, galioja europiniai standartai arba prancūziški standartai, nes Martinika yra e, Prancūzijos Respublikos dalis. Ir viena vertus tai daro poveikį konkurencingumui, nes reikia mokėti ir tokį patį minimalų atlyginimą, kaip kad Prancūzijoje. Na, o tuo tarpu aplinkinėse salose, tame regione, ekonominės, socialinės, o taip pat ir darbo sąlygos yra tikrai kitokios. Ir kitos e, salos neprivalo laikytis tokių standartų. Taigi, Įsivaizduokime, kad yra kažkoks pacientas iš e, e, Karibų regiono arba amerikietis. Kaip tuomet reikėtų išspręsti e, išlaidų apmokėjimo klausimą? Ko gero, reikėtų sudaryti sutartis su aplinkinėmis salų valstybėmis arba pacientais, kurie nori pasinaudoti ligoninės paslaugomis nes e, ta ligoninė, ko gero, taps viena iš moderniausių visame regione. Mes diskutavome taip pat ir su ūkininkais. E, Martinikoje e, stipriausias sektorius tai yra bananų auginimas. Daugelis ūkių yra nedideliai, 3-5 hektarai ko gero, e, nedaugiau kaip šimtas hektarų ir ūkininkai augina bananus tose ūkiuose. E, ši veikla reikalauja tikrai labai daug darbo. Viena vertus tai reiškia, kad e, vietiniai žmonės turi galimybę susirasti darbo bananų sektorija. Antra vertus, vėlgi Tai reiškia, kad reikia vadovautis europiniais ir nacionaliniais standartais ir mokant atlyginimą. Na, o pavyzdžiui, Ekvadorė, Kolumbija, kitose Latino Amerikos šalise, e, kiti ūkininkai to neprivalo daryti. Ir vėlgi iškyla konkurencingumo klausimas. Taigi, ši problema yra aktuali ne vien tik tais Martinikai, bet ir kitiems nutolusiems regionams, pavyzdžiui, Kanarų saloms, kur irgi auginami bananai. Taigi čia manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie subsidijų taisyklės. Dar vienas svarbus veiksnys arba sektorius tai yra cukrenendrių auginimas ir jų perdirbimas, jas paverčiant cukrumi. E, Martinikoje E, taip pat gaminamas labai aukštos kokybės romas. Tai čia svarbu ir e, prekės ženklo apsaugos klausimai. Ir e, mes suteikėme apie tai daugiau informacijos Martinikos ūkininkams. Buvome susitikę ir su įvairių vietovių merais iš Martinikos. O taip pat Buvome susitikę su už struktūrinių fondų lėšų panaudojimą atsakingais asmenimis. Na ir noriu paminėti, kad iki 2020 metų e, Martinikai turėtų būti, gali būti skirta iki 1 milijardo euro iš struktūrinių fondų. Uh, vietiniai merai turi labai nedaug e, informacijos apie tokias finansavimo programas, kurios jau pradėtos įgyvendinti. Taigi, reikia užtikrinti informacijos mainus tarp tų asmenų, kurie atsakingi už struktūrinių e, fondų lėšų e, panaudojimą ir tų, kurie nori gyventinti kažkokius projektus. Taigi tos informacijos mainus reikėtų žymiai pagerinti. Ir mums tikrai svarbu, kad e, vietos institucijos irgi prisimtų atsakomybę ir visą šį procesą įtrauktų ir e, vietos žmonės e, tam, kad jie galėtų irgi rinkti projektus ir dalyvauti programoje. Toliau. Noriu pasakyti, kad buvome sustikę ir su ekonomikos sektoriaus atstovais, ypač e, su žemės ūkio produktų perdirbėjais. Buvome sustikę ir su vietos ekonominio asociacijų atstovais. Pagrindinė ekonomikos šaka vis tik tai yra turizmas. Ir būtent turizmo sektorėje galima sukurti arba išlaikyti tikrai nemažai darbo vietų. Jau yra įgyvendinami ir projektai, finansuojami iš struktūrinių fondų šioje srityje. Dabar dėl transporto. Likščiol Martinikoje daugiausia buvo naudojamos e, privačios transporto priemonės, dabar e, jau Martiniko sostinėje išplėtota ir viešo transporto sistema ir tai reiškia, kad e, tikrai sumažėjo kamščių sostinėje arba gali jų sumažėti. Mums taip pat buvo pranešta, kad vietos taksi įmonės likščiol tikrai turėjo nemažai pelno, nes anksčiau, kaip jau sakiau, nebuvo viešojo sektoriaus, dabar situacija keičiasi. Svarbu, kad žmonės galėtų susisiekti su sostinė, nes e, sostinė plečiasi. Ir e, tikrai buvo svarbu e, sostinė sukurti tinkamą viešojo transporto sistemą, tvarį viešojo transporto sistemą. Ir Tikrai džiugu, kad dabar buvo sukurtos ir autobusų linijos. Tai ko gero tiek labai trumpai apie šį vizitą. Dėl vizito rezultatų arba e, pastabų apie vizitą į Martiniką e, aš jau e, parengiau tam tikrą brošiūrą. Esu labai dėkinga sekretoriatui už tai, kad jie jau pateikė e, vizito santrauką keliomis kalbomis. Ten pateikiama daugiau informacijos apie mūsų delegaciją. Taigi, sekretoriatui esu išties dėkingas už tai, kad per tokį trumpą laiką parengė tokio puikaus turinio santrauką. Mūsų komitete yra ir naujų narių, ir jie taip pat vyko į Martiniką. Tai rodo didžiulį susidomėjimą ne vien tik tais Martiniką, bet ir e, labiausiai nutolusiais regionais apskritai. Mūsų komiteto nariams tai tikrai labai rūpi. Ir nuolat tenka konstatuoti, kad e, yra labai daug narių, kurie suinteresuoti dirbti mūsų komitete, nes, kaip jau sakiau, tie labiausiai nutolę regionai, kaip ir, pavyzdžiui, Martinika, labai priklausomi nuo ES paramos tam, kad išliktų konkurencingi. Ir jiems kartais tikrai sunku užtikrinti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas salose. Ir mus dažnai lydėdavo e, žiniasklaidos atstovai, tiek e, e, televizijos, tiek radio žurnalistai. Na ir baigdamas paminėsiu dar vieną dalyką, į ką atkreipiau dėmesį. Martinikoje yra e, Prancūzijos e, kariuomenės padalinys ir šis padalinys e, vykdo jaunimui skirtą programą. Ši programa yra skirta jaunuoliams, pažeidžiamiems jaunuoliams, pažiūrėjau, kurie metė mokyklas. Na ir šie jaunuoliai, šiems jaunuoliams yra skirtas ypatingas projektas. E, jiems padedama pasirinkti profesiniam gyvenimui, e, pavyzdžiui, įgyti e, automobilių mechaniko profesiją arba įvairių profesijų socialinėje srityje. Jiems yra teikiama sociopsichologinė pagalba, konsultacijos. Na ir ši programa iš dalies finansuojama ir iš ES socialinio fondo, bet jį vykdoma pagal, per e, Prancūzijos kariuomenės padalinį Martinikoje. Taigi manau, kad tikrai puikią programą vykdo karininkai šioje saloje. Pane Rodrygės buvo nuvykusi į Madeirą Ji yra kilusi iš Madeiros, irgi e, iš labai nutolusią regioną. Taigi ji taip pat galėjo pasidalinti savo patirtimi e, su kolegomis Martinikoje, jiems duoti patarimų. Tikrai manau, kad e, buvo tikrai labai praturtinta mūsų patirtis. Uh, Ir tai tikrai labai pravers ir busimose diskusijose apie labiausiai nutolusius regionus, ne vien tik tais mūsų komitete, bet ir kitur. Kalba apskritai apie įvairius kolegas iš Europos parlamento. Taigi, labiausiai nutolę regionai turi savo problemų, tačiau antra vertus, jie e, įvairiose žemės kampeliuose e, yra ES tarsi atstovai. E, ir E, jie atstovauja ir ES e, įvaizdį. Tai tiek iš mano pusės ačiū. Uh, ačiū Jums už tokį išsamų pristatymą. Dabar jau turime visą informaciją. Sekretorijatas parengė ataskaitą. Ačiū delegacijos nariams. O dabar tęskime darbą pagal darbo tvarkę. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra nuomonės projektas, kurį parengė mūsų nuomonės referentas Mark Žiulo dėl MVI galimybės gauti finansavimą ir MVI finansavimo įvairovės didinimo kapitalo rinkų sąjungoje. Ekonomikos ir pinigų komitetas nutarė parengti pranešimą savo iniciatyvą ir 2013 m. vasario mėnesį buvo parengta rezoliucija dėl finansavimo galimybių gerimo MVI ir regionų komitetas taip pat rengė nuomonę. Ponas Žiulu yra nuomonės referentas ir šiandien jis pristatys savo nuomonės projektą. Kad spėtume, kaip numatyta, mes turėtume balsuoti gegužės penktą dieną ir siūlyčiau pateikti pasiūlymus iki dienos, iki balandžio 21 dienos vakaro. Apie tai dar priminsiu, o dabar suteikiu žodį ponui Žilu. Prašau. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Norėčiau pristatyti nuomonės projektą. Jūs teikite, kad yra susijusi su MVI finansavimu. Tai yra labai svarbus klausimas, kadangi, kaip esame šiame komitete nekartą minėję, mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Ir jos gali sukurti labai daug darbo vietų. Štai skaičiai. MVI šiandien jų yra apie 20 milijonų Europoje ir jos sukuria maždaug 19, 90 milijonų darbo vietų, 70 procentų visų darbo vietų privačiame sektorija krizės laikotarpio, e, kuri buvo prieš, keleri, prieš keliarius metus. MVI buvo vis sunkiau gauti finansavimą ir finansavimas buvo iš viso neteikiamas buvo teikiamas daugiausia didelėms įmonėms, o kadangi MVI daugiausia priklauso nuo banko paskolų, tai mūsų kolegos ir ekon komitete dirba šiais klausimais. MVI yra labai svarbus ir kiti finansavimo šaltiniai, turint galvoje kapitalų rinkų sąjungą. Taigi būtina diversifikuoti MVI skiriamą finansavimą. Pritariu kolegos nuomoniai, kad reikėtų padėti, reikėtų geriau finansuoti MVI pasitelkus kapitalo rinkas. Žinoma, rinkos neturėtų pakeisti bankų, bet rinkose yra žinių ir vietos regioninių lygmenių, tai labai svarbu. O kai dėl pačios nuomonės, Dėl regi komiteto nuomonės aš norėčiau susitelkti ties regioniniais aspektais ir MVI finansavimo regioniniu mastu, kuris turi tapti patrauklesnis. Kaip žinote, nuomonės e, skiriasi. E, turime nedaug gairių, kurias galėjome įtraukti susitelkiau ties keliomis paprastomis mintimis. Pirmiausia, teigiu, kad mūsų mažosios ir vidutinės įmonės e, įmonėse yra per daug biurokratijos, todėl reikėtų susitelkti ties e, aiškios teisinės aplinkos sukūrimu, kad būtų sukurta našta Europos, kad būtų sumažinta našta mažoms ir vidutinėms įmonėms ES lygmenių ir e, reikėtų atlikti koordinavimą, kurti sinergijas tarp įvairių programų, kad būtų galima padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. O kai dėl joms teikiamo finansavimo iš Europos fondų skirtų regioniniai plėtrai, tai manau, kad mūsų komitetas turėtų būti padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų galima supaprastinti reikalavimus visiems e, lėšų gavėjams iš sanglaudos fondų. Kaip minėjau, nuostatos yra labai sudėtingos, yra didelė administracinė našta, vėluojama e, sumokėti. Taigi įmonės, ypač MVI, dar daugiau nukenčia, nes jos be to patiria didelę konkurenciją ir dėl finansavimo nevienodumo ar trūkumo jos patiria apyvartinių lėšų stoką. Įmonės negali pasinaudoti paslaugomis, jų valdymo išlaigos tam tikrais atvejais yra neproporcingai didelės lyginant su darbo pobūdžio, taigi labai dažnai MVI yra linkusius tiesiogiai kreiptis į savo bankus. Ir matomas netitikimas, lyginant regioninę politiką ir konkurencingumo politiką, taigi raginame komisiją paaiškinti sąryšį su sanglaudos politika ir su nuostatomis dėl valstybinės pagalbos. Bet to neturėtume išleisti iš akių visų problemų, reikėtų num, turėti galvoje skirtingą mažų ir vidutinių įmonių pobūdį mūsų komitetas galėtų užtikrinti papildomą vertę, nes gyvendinant sanglodos politiką reikia atsižvelgti į konkrečias ypatybės. Taigi mes galime pasiūlyti konkrečius sprendimus, kurie e, būtų, kuriems būtų paskirtas ir finansavimas. Ir teigiame likti į konkrečius labai mažų įmonių poreikius Tas regionas, kuriame veikia įmonė, turi didelį poveikį. Ir pavyzdžiui, reikia, kad nutolusiuose regionuose įmonės turėtų tas pačias finansavimo galimybės kaip ir sostinėse. Reikėtų kalbėti ir apie įmonių teisinę formą. Bet to dar reikėtų kalbėti apie įmonės gyvavimo ciklą ir reikėtų susitelkti ties šiais dalykais. Tai yra regioninė politika, kuri turėtų užtikrinti tinkamus sprendimus reikalingus ne tik įmonės įsteigimui, bet ir reikalingus įmonės finansavimo užtikrinimui, kad įmonė galėtų ir išlikti ir aukti. Uh, Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais finansavimo priemonės, vienos finansavimo priemonės tinkamos, kitais atvejais gali būti labiau tinkamos tradicinės subsidijos, reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją. Taigi tokios yra pagrindinės mano nuomonės mintys. Deja, šioje trumpoje nuomonėje nebuvo galimybės įtraukti visų minčių. Žinoma, išklausysiu kolegų pastabų ir pasistengsime šią nuomonę dar praturtinti, atsižvelgianti jūsų pasiūlymus, kuriuos pateiksite dabar arba vėliau. Ačiū. Ačiū. O dabar pradėkime diskusiją. Pirmiausia žodis šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia ponas Pikula žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Žiuliau už puikiai parengtą nuomonę dėl MVI finansavimo, dėl finansavimo įvairovės didinimo pritariu tam, kad mažusios ir vidutinės įmonės sukuria daugiausiai darbo vietų ir e, padeda ekonomikos augimui. Suprantu, kad sanglaudos politika yra labai svarbi, kaip ir finansavimas krizės laikotarpiu ir tuo met, kai mažinamos biudžeto išlaidos. Mažos, labai mažos įmonės ir MVI ES sudaro 90 procentų visų įmonių ir dabar sukuria labai daug darbo vietų privačiame sektorije ir jos yra atsakingos, jos sukuria maždaug pusę pridėtinės vertės, kurią sukuria verslininkai Europos Sąjungoje. Daug tų įmonių yra mažos, kuriuose dirba mažiau nei 10 darbuotojų. Pritariu tam, kad kapitalas turėtų būti lengviau prieinamas šios, šioms įmonėms, kad jos galėtų įgyvendinti savo potencialą, galimybė gauti finansavimą, tai antroji didžiausia problema, su kuria susiduria MVI ir mažos įmonės. Kapitalo galim, ir kreditų suteikimo galimybės. Tai yra susijęs su didžiausiamis problemomis. Regi komitetas pabrėžė tai, kad labai svarbu užtikrinti įmonėms finansavimą kalnuotose teritorijose ir labiausiai nutolusiuose regionuose. Uh, kai dėl kalnuotų vietovių, tai labai dažnai juose įmonės patiria nepamatuotą administracinę naštą, bet to labai daug tų įmonių įvykdo tarp valstybinį verslą su kitomis ES esančiomis įmonėmis įmonės patiria daug sunkumų, todėl negali išpildyti viso savo potencialo, todėl mes turėtume užtikrinti, kad mūsų politika ir mūsų priemonės būtų adekvačios ir kad būtų patrauklios įmonių kūrimui. Norėčiau padėkoti pranešėjai už išsamų pranešimą ir laukiu mūsų bendro, bendradarbiavimo. Ačiū. Nematau AKR šešėlinio pranešėjo, taigi Altė. Šešėliniam pranešėjų žodis, prašau. Atsiprašau, kad nėra mūsų šešėlinio pranešėjo. Dėl šios nuomonės e, taip, jūs kalbėjote apie biurokratijos mažinimą. Manome, kad nereikėtų pakeisti bankų vaidmens ir kitos finansavimo priemonės turėtų būti papildomos bankų finansavimui, neturėtų vykdyti tų pačių funkcijų. Ačiū. Labai ačiū, toliau ponas Van Miltenburg. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti mūsų šiandien pranešėjos ponas Nikolai vardu, kuri dėja negali dalyvauti posėdyje. Taigi keltas dalykų. Pirmiausia, MVI sudarė su administracinė našta, kuri siejasi su ES fondais. Tad matome, kad reikia užtikrinti, jog fondai būtų pasiekiami netaip sėtingai, paprastiniu būdu. Būtent dėl to mes džiaugiamės pasiūlymais, kad būtų galima sprasinti stebėjimo ir prie fondų taisyklės ir taip pat džiaugiamės rekomendacijomis, kaip suprastinti prieigą prie fondo MVI. Kitas svarbus dalykas. Enterprise Europe tinklas yra labai svarbus informacijos tinklas MVI. Taip pat ir startuoliams labai svarbus tinklas. Jie gali pasinauti informaciją, kaip gauti ES e, finansavimu. Ir nacionaliniu lygiu ši informacija turės taip pat būti platinama. Dėl to panė Nikolai ragino valstybės narės matyti panašų sprendimą vieno langelio principų, kuris veiktų ir kuris būtų panašus į šį tinklą. Toliau, reikia pabrėžti, kad reikia numatyti papildomų alternatyvų finansavimo mažosioms įmonėms, kurios būtų netokios brangios ir netokios atingos. Kad rinkos sąjungoje svarbu ir numatyti finansavimo įvairovę ir suteikti lygią prieigą visos valstybės narėms, visos valstybės narėms įmonėms prie prie finansavimo, o poreikiai yra labai skirtingi. Tai dėl to nėra vieno geriausio būdo, kaip užtikrintiems prieigą prie finansavimo. Dėl to ponė Nikolai mano, kad reikia kurti nuo inovatyvės finansavimo technologijos, kaip, pavyzdžiui, fintech. Tai yra labai, labai daugžan technologija, nes tai leidžia efektyviau bendrauti investuotojams ir įmonėms. Ir taip pat norėtų pateikti pakeitimą šią srityje. Toliau, ponė Nikolai taip pat džiaugiasi tuo, kad ekon pranešėjas paragintas yra paskatinti valstybės narės didinti finansinį raštingumą. Ir taip pat labai svarbu yra numatyti verslumo klausimą taip pat ir švietimo srityje, nes tai turėtų padėti pagerinti MVI padėti Europai. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponia pirmininkė, atsiprašau už mūsų pranešį iš, iš žalių grupės. Na, MVI dažnai laikomi potencialių augimo šaltinių, dėl to reikia daugiau skirti daugiau dėmesio, taip pat ir Europos lygių, bet ir vietinių lygių. Dėkuoju ponai Žulo už gerą, gerai, geras pastangas, negerčią nuomonę reikia užtikrinti sinergiją ir bendrabiavimą tarp įvairių instrumentų, kurie skirti paremti MVI ir tas bendrabiavimas turi būti užtikrintas. Reikia ypač pabrėžti MVI svarbą Europos ekonomikai, bei kaip tai gali prisidėti, kuriant varų ekonomikos augimą. Ir čia norėtumėm pabrėžti, kad reikia integruoti žiedinės ekonomikos principus ir tai padės greičiau pasiekti mūsų tikslus, bei taps papildomų generatoriumi žaliosioms darbo vietoms. Yra daug galimybių inovacijams, kurios galėtų tapti tvariomis užimtumo galimybės. Pavyzdžiui, šalyje viešiai pirkimai turbūt yra vienas tokios geriausių priemonių, kaip nukreipti MVI tvarios plėtros kryptimi. Taip pat reikia užtikrinti vietos rinkos stabilumą ir tvarumą ir kad, kaip galvoju, MVI čia daug prisideda. Uh, ir Europsiniai fondai taip pat turėtų to nepamiršti. Aš dar noriu pridurti asmeniškai, kad e, noriu priminti, jog yra netikimai skirtumai tarp lyčių. Ypač, pavyzdžiui, reikia tai traukti smulkos verslo teisės aktuose. Valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų, kad įtrauktų moterų dalyvavimą MVI ir reikia nuolat to reikalauti kol jo pamatysime konkrečių rezultatų. Labai ačiū. Ačiū toliau, madam Damato. Prašau. Labai ačiū pirmininkė. E, kolegos e, pranešimas tikrai e, labai aktualus mūsų komitetui. Jis labai aktualus ir man, nes aš rengiu pranešimą apie trečiąjį teminį tikslą ir MVI konkurencingumą. E, MVI veiklą e, reglamentuoja labai įvairūs teisės aktai, taip pat yra teisės aktai dėl galimybių pasinaudoti socialiniais ir struktūriniais fondais. Iš tikrųjų, situaciją reikėtų supaprastinti. Ir Taip pat svarbu, kad e, e, struktūrinių ir socialinių e, fondų finansavimo taisyklės būtų suderintos su subsidijų teikimo taisyklėmis. Taip pat svarbu MVI. Mano atstovaujamas penkių žvaigždučių judėjimas laikomės gana skeptiškos nuomonės dėl kapitalo rinkų sąjungos ypač dėl MVI finansavimo. Manome, kad MVI ir jų finansavimui yra skiriamas nepakankamas dėmesys. Taigi, kalbant apie Europos kapitalo rinkų sąjungą, ji turėtų būti labiau harmonizuota ir e, turėtų būti daugiau galimybių ir e, e, piliečiams ir įmonėms gauti finansavimą toje valstybė narėje, kur jie, yra, gyvena, kur jie gyvena arba yra įsikūrę. Ir e, taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, e, kokį ilgalaikį poveikį tokios priemonės turėtų įmonėms ir gyventojams. Taip pat, e, kaip žinia, Svarbu, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės vertybinių popierių pavertimas, pažiūrėjau, obligacijomis arba kitais panašiais, panašiamis priemonėmis. Dabartinė padėtis yra gana pavojinga. Kas, kas vyksta? Verslininkai įsigyja tokius vertybinius popierius ir juos parduoda e, tik tada, jeigu jiems e, grįžta jų investicijos. Ir dėl to e, bankai nemažai prastų paskolų pavertė tokiais vertybiniais popieriais kuriam buvo suteiktas aukštas reitingas, trigubas A. Aš manau, kad čia reikia daugiau skaidrumo. Taigi dėl pavertimo vertybiniais popieriais, e, dėl e, naujų vertybinių popierių, manau, kad e, dabar iš to daugiausia naudos turi investiciniai bankai, tradiciniai bankai. Vis dėlto čia reikėtų nepamiršti ir to, koks vaidmo te, teko investicijų bankui krizės metu. Uh, šis bankas e, turėtų būti pagrindinis kreditų šaltinis MVI ir būtent e, šiam bankui reikėtų didesnio finansavimo. E, kolega sakė taip pat, kad būtina pagerinti realios ekonomikos finansavimą per kapitalo rinkas. Taip pat šios kapitalo rinkos turėtų tapti patrauklesnės MVI. Jeigu mes norime e, e, e, riziką perkelti nuo bankų pečių ant pensijų fondų pečių, tai vėlgi kyla didžiulis pavojus, nes gali būti, kad šie pensijų fondai ateitie patirs krizę ir jos reikės gelbėti panaudojant mokesčių mokėtojų lėšas. Baigdama noriu dar pasakyti, kad Reikia pagalbos e, MVI e, visose ES šalise. Taip pat e, reikia daugiau dėmesio ir tradiciniam bankams ir investicijų bankams. Ir taip pat yra būtina didinti šių bankų atsparumą kriziai. Nilsen. Ačiū, toliau ponas Nilsen. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Dėl MVI, MVI galimybių gauti finansavimą. Mes nuolat ir nuolat grįžtame prie šio klausimo, galvojame apie tai, kaip galima palengvinti MVI padėtį. Taip, iš tikrųjų, klausimas yra labai svarbus, bet bent jau mano šalyje, Švedijoje, pastebima tokia tendencija. Yra e, e labai nedaug stambių bankų, kurie uh, turi um, um, savo atstovybių um, ir netaip tankiai apgyvendintose regionuose, pavyzdžiui, šiaurėje, Švedijos šiaurėje, štai ten įmonėms yra žymiai sunkiau gauti finansavimą. Ir dėl to yra bandoma ieškoti įvairių kitų finansavimo būdų tam, kad uh, būtų galima gauti finansavimą kitur, iš kitur, ne iš bankų. Ir dar šitą pridursiu, dar įvairių asociacijos formų. Paprastai mastoma, kad vidutinės įmonės turi nedaug akcininkų Bet e, galbūt jeigu jų akcijos būtų plačiau platinamos, tai galbūt būtų irgi visai neprastas finansavimo būdas. Tačiau 10 procentų visų įmonių nėra e, akcinės bendrovės, tai yra kooperacinės bendrovės ir e, jų struktūra yra visiškai kitokia. Ir manau, kad tą irgi reikėtų pabrėžti. Galų gale. Uh, Visos įmonės turi turėti galimybę gauti finansavimą, nepriklausomai nuo jų formos. Dėkoju. Pone Bresa. Ačiū pirmininkė. Euh, euh, euh, Jau buvo daug pasakyta apie pono Žilo nuomonę. Norėčiau paklausti, ar svarstėte apie potencialią galimybę MVI, na, apie tai, kuo naudingas galėtų MVI būti Junkerio planas? Galbūt yra nu, informacijos apie tai, ar yra dirbama šias rytyje. Na, tai galėtų tapti vienu iš pagrindų, kaip kurti kapitalo rinkų sąjungą būtent MVI srityje. Reikia nu, galbūt matyti naujų instrumentų. Norėčiau sužinoti, kad e, galbūt šio klausimo nelėtėti dėl to, kad neužtenka vietos nuomonėje, bet ar, ar šį klausimą svarstėte ir yra informacijos apie tai? Ačiū. Dėkoju, ponas Novakov. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Žulio, padėkoti jam už, jam už įdėtą darbą, nuomonė tikrai gerai subalansuota, gera. Norėčiau paremti nuomonę ir ją plačiau išplėtoti. Būtent tą mintę apie biurokratizmo mažinimą, supaprastinimą, paprastinti prieigą prie Europos fondų. Neseniai skaičiau apie vieną atliktą apklausą. 70 procentų MVI donorų mano, kad ES yra per daug biurokratijos. Ir aš manau, kad vis tai galima pasitikėti 70 apklaustų asmenų, tai savininkais, kas priklauso įmonės. Na, kiti kalbėtojai minėjo apie tai, kad trūksta finansavimo ir išteklių. Ne visai taip yra. Trūksta prieigos prie finansavimo. Trūksta galimybių finansavimą pasiekti. Yra kosme, yra Junkerio plan, įvairios veiklos programos, nacionalinių regionių lygių. Tačiau dažnai įmonės tik neturi pajėgumų teikti prašymus ir paskui valdyti tos prašymus ir projektus, juos paskui teikti ataskaitą apie tos projektus. Taip pat, turi, žinau, kad yra pavyzdžių keliose ES valstybėse, jog veiklos programos numatos visas priemonės startuoliams. Bet net ir tuo atveju yra reikalavimo, kad jie turėtų tam tikrų išteklių, tiek administracinių išteklių, tiek finansinių išteklių. Taigi jeigu startuoliai jau turi tų išteklių, tai jie nebelaikyti nes startuoliais. Reikėtų galbūt lankščiau kurti įvairias priemonės, ypač turint galvoje tokią jautrę ekonomikos sritį kaip MVI ir startuoliai. Tikrai manau, kad reikia paspartinti biurokratizmo mažinimą. Negali situacija tęsis kaip tęsis iki šiol. Oficialiai ES projekto valdymo kaštai yra apie 8 procentus. Bet turbūt, kiek spartu realiai, tai yra net ir daugiau, kai jeigu skaičiuosi, pažiūrėjau, konsultantų paslaugas, įvairius, įvairius konsultantus, kitas susijęs paslaugas, tai gali siekti ir virš net 10 procentų. Sakta, pavyzdžiui, vandens tiek, tiekėja, kuris suikvoja litrą iš 10 litrų, kurias pristato. Na, tai būtų labai neefektyvi sistema. Taigi reikia numatyti aiškių žingsnių. Tikiuosi, kad aukšto lygio darbo grupė pasieks daugiau rezultatų iki, iki to termino, kuris buvo minėtas anksčiau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponas Hetman. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau palaikyti poną Novakovą. Norėčiau pasveikinti taip pat nuomonės referentą, tikrai darbas pradinis labai geras. Ir dabar apie ką diskutuoti. Tačiau norėčiau dėmesį keletą šios nuomonės aspektų. Pirmiausia, reikia aiškiai apibriežti tas rytis, kur bankų sektorius negali pateikti tikamų siūlymų mažoms vidinėms įmonėms. Nes būtent tose sritise reikėtų alternatyvų. Čia būtent pritaikyti įvairias, pa, įvairias priemonės, paskolas, garantijas ir taip toliau. Na ir panašiai, panašiai tam taikoma įvairiose Europos regionuose, nes Pavyzdžiui, bankai patė, kad vyksta konkurencija su viešaisiais finansais, pavyzdžiui, pensijos fondais. Matome, kad bankai dar gali ir sumažinti savo lūkesčius apie gražą, kurią jie gautų iš paskolų. Taip pat svarbu tai, kad MVI reikia greitai ir pigiai gauti lėšas, kad galėtų plėtotis. Dėl to reikia pabrėžti procedūrų suprastinimo svarbą. Būtent tų procedūrų, kurios siejasi su Europos fondų pariškomis. Taip pat reikia užtikrinti, kad sutrumpėtų na, tenkinimo, paraškos tenkinimo laikotarpiai, nes labai dažnai veslikai tiesiog e, nusivilia tuo, kiek laiko truks gauti lėšas. Turite suprasti, kad įmonės turi veikti labai greitai. Tad jeigu labai ilgai užtrunka lėšų gavimas, na, tai jis pasidaro nebereikalingas. Toliau dėl paprastinimo. Kai kurios lėšos gautos per Horizon 2020 ir Kosmo programas ir pana finansavimo šių šaltinių, tai pamatytume, kad tarp jų ir tik labai nedaug MVI, tik labai nedėlė MVI dalis naudojasi šiomis programomis, nes e, procedūros yra prastatingos. Ačiū. Dėkoju, ponas Vanistelroj. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš turiu keletą pastabų. Dėl penkto punkto. Ten, kur kalbama apie skirtumus e, priklausomai nuo veiklos sektoriaus, galbūt ten reikėtų e, šiek tiek atnaujinti informaciją. Galbūt būtų galima išvardinti tuos finansinius instrumentus, kurie taikomi įvairiose sritise, įvairiose ES e, regionuose, kai e, MVI e, reikia gauti kapitalo. Tai yra holistinis, horizontalus europinio ligmens klausimas. Na ir dėl finansinės krizės e, kai kuriuose regionuose yra žymiai sunkiau gauti kreditą negu kad, pavyzdžiui, Niderlanduose. Taigi reikia pagalvoti apie visus ES regionus, ypač tos regionus, kurie dabar išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Ir manau, kad čia nepakanka kalbėti taip abstrakčiai, reikia konkretesnės formuluotės nes e, penktame punkte dabar pranešėjas e, e, kalba apie tai, kad viskas labai priklauso nuo konkretaus regiono, kad yra įvairių instrumentų, bet man atrodo, kad čia reikia daugiau konkretumo. Toliau ketvirtame punkte kalbama apie valstybinę paramą, tam pritariu. Čia reikėtų nepamiršti ir programos Horizontas 2020, ji irgi galėtų padėti spręsti MVI problemas. Taigi, Džiaugiuosi, kad šiame punkte kalbama apie e, valstybinę pagalbą, valstybinę paramą, bet galbūt čia reikėtų daugiau aiškumo. Na ir galiausiai paskutinis punktas dėl MVI apibriešties. Egzistuoja e, įmonės startuolės, e, kurios prašo kredito E, savo veiklos pradžioje paprastai tokiuose įmonėse dirba nedaugiau kaip 10 žmonių, bet e, kai kuriuose mikro įmonėse galbūt mikro įmonėse dirba iš tikrųjų nedaugiau kaip keturi žmonės. Man atrodo, kad reikia e, geresnės apibriešties dėl tų įmonių, kurios turėtų gauti finansavimą. Ir būtent dėl to aš ketinu pateikti ir konkretų pakeitimą. Ačiū. Thank you, thank you. Ačiū. Ir paskutinius pasiūlymus ar klausimus užduos panas Polčiak. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti kolegų išsakytas mintis. Uh, Man patiko ir tai, ką pasakė kolega Hetman. Iš tikrųjų, būtina mažinti įmonių patiriamą e, biurokratinę administracinę naštą. Būtina sukurti e, skaidrę, pastovę teisinę aplinką. Apie tai tekste jau kalbama. Labai svarbu, kad įmonės turėtų stabilės verslo sąlygas, kad jos patirtų uh, E, nedidelę administracinę naštą, kad jos galėtų veikti stabiliai, skaidriai. Taigi, tokia stabili aplinka MVI gali būti sukurta e, supaprastinus teisės aktus. Mes, regi komiteto nariai, galiu aukšto lygio darbo grupės nariais. Ir manau, kad galėtumėm dar labiau pabrėžti šį aspektą tekste, nors suprantu, kad e, e, tekstas yra gana trumpas. Oh, like e, Kreipiuosi į dokumentų autorių, ar norėtumėte sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Galiu kalbėti labai trumpai. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie kalbėjo. Dėkoju ir kitiems kolegoms už jų pastabas ir pateiktus pasiūlymus. Akivaizdu, kad ši tema mums visiems labai svarbi. Norėtume, kad mažoms įmonėms būtų galima lengviau gauti finansavimą. Atidžiai klausiausi jūsų pastabų ir dabar neatsakysiu išsamei visas jūsų pastabas. Pasižymėjau, kad visiems labai svarbu, kad mažos įmonės galėtų gauti kapitalo. Taip pat reikėtų atsižvelgti į įmonių įvairovę į, ir į Europos teritorijos įvairovę, nes Europos Sąjungoje nėra mažos ir vidutinės įmonės apibriešties ir tos įmonės labai skiriasi priklausomai nuo teritorijos, kurioje veikia. Kaip pabrėžė kolega, vienas iš svarbių klausimų yra toks - supaprastinimas. Dažnai supaprastinimas ir galimybė gauti finansavimą eina kojo kojon. Taip pat labai svarbu galimybė gauti kapitalą ir galimybė gauti banko finansavimą. Mažoms įmonėms to reikia, suprantama, reikia atsižvelgti į skaidrumo ir papildomumo principus, kai kalbame apie finansavimą. Buvo kalbama ir apie kapitalo produktų saugumą ir jų naudą mažoms ir vidutinėms įmonėms kapitalo rinkose. Tai yra Junkerio plano sudėdamoji dalis. Kiek žinau, esama apie 20 projektų, kuriais siekiama e, palengvinti mažų įmonių grupėms gauti finansavimą. Ekon komitetas yra e, vadovaujantis komitetas rengiančią nuomonę. Aš tik norėčiau pabrėžti tuos dalykus, kurie yra labai svarbus mūsų komitetui. Tai yra, kad įmonės galėtų gauti skirtingus pobūdžio finansavimą. Ačiū visiems už pasiūlymus. Lauksiu pakeitimų kuriuos reikės pateikti iki pirmininkės nurodyto termino. Atsiprašo pirmininkė, kad nesuteikė žodžio Europos komisijos atstovams, bet prieš suteikdama žodį pirmininkui turėjau suteikti žodį komisijai, bet dabar regio ir FISMA generalinius regionus atstov... generalinius direktoratus atstovauja panas FISMA. Ačiū, pirmininkė. E, kapitalų rinkos projektas yra nurodytas komisijos rinkos plane, kuris buvo nurodytas rugsėjo mėnesį 2015 metais. Vienas iš svarbiausių dalykų yra palengvinti e, mažų ir vidutinių įmonių galimybę gauti finansavimą. E, tai papildo finansavimą gaunamą iš bankų. Mes norime išplėsti finansavimo galimybės ypač startuoliams ir besiplečiančioms įmonėms. Šiame veiksmų plane yra numatyta daug veiksmų, kurie turėtų padėti pasiekti šio tikslo. Norėčiau pateikti keletą tokių veiksmų pavyzdžių. Pirmiausia, tai yra paketas, kuriuo siekiama skatinti rizikos kapitalo finansavimo šaltinius, siekiama sukurti visos Europos rizikos kapitalo fondus. Ir yra projektas atnaujinti jų veką teisę aktą, kuriuo apibrėžiamos investicinės priemonės, kalbant apie rizikos kapitalą. Toliau siekiama geriau siekiama, kad įmonės galėtų gauti kuo įvairesnį finansavimą. Yra sukurta visa architektūra, su kurios pagalba MVI galėtų gauti alternatyvaus pobūdžio finansavimą. Pasižymėjau E, idėja sukurti vieno langelio principą skirtingose šalyse, e, kai kalbame apie alternatyvų finansavimą. Ir trečiasis pavyzdys - tai yra prospektus direktyvos peržiūrėjimas. Ir vienas iš tikslų yra e, palengvinti reikalavimus pačioms didžiausioms MVI, norinčioms E, gauti finansavimą iš viešųjų rinkų. Ačiū. Ačiū Jums. Ir tai buvo paskutinis pastabos mūsų diskusijoje dėl mažų ir vidutinių įmonių. Norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galite teikti iki balandžio 21 dienos ketvirtadienio 17 valandos vakaro. O dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra nuomonės projektas, kurį parengė mūsų pranešėja ponė Konstanca Krevil. Ir tema yra pasirengimas po rinkiminiai 2014-2020 metų DFP peržiūrai, parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą e, DFP nurodyta, kad komisija turi pateikti peržiūrą dėl DFP veikimo iki 2016 metų pabaigos, tai yra paskutinis terminas, buvo nutarta parengti strateginį pranešimą dėl DFP peržiūros ir mintis yra tokia iš anksto pateikti komisijai uh, E, parlamento nuomonę, ką norėtume matyti šiame peržiūros dokumente. Mūsų regionų, regioninis plėtros komitetas taip pat parengė nuomonę ir pranešėjai ją pristatys. Kai kalbame apie DFP peržiūrą ir iš anksto paskirtus nacionalinius vokus, turime kalbėti apie finansinės priemonės, paskolas, banko garantijas, ir kalbėsime apie septyniarių metų laik, septyniarius metus trukusi DFP. Mes balsuosime dėl savo nuomonės gegužės 24 dieną, kad suspėtume. Ir vėlgi paprašyčiau pakeitimus pateikti iki balandžio 21 dienos. Bet dabar galėsime išsamei aptarti šią nuomonę ir suteikiu žodį pranešėjai poniai Kreu. Labai ačiū pirmininkė. Na, ši savaitė man prasideda gana keistai, nes aš uh, Prieš dvi valandas po ilgo laiko vėl nusileidau Briuselio oro uoste. Tikrai padėtis ten dar nėra normali. Labai nedaug lėktuvų atvyksta, nedaug žmonių. Ne viskas taip jau paprasta. Ir tikrai manau, kad labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau dirbtų tam, kad galėtumėm pademonstruoti, kad viena vertus teroro išpoliai yra baisus, bet antra vertus jie negali sutrukdyti mūsų darbo. Bet viskas nėra taip paprasta, kaip kartais galima įsivaizduoti. Bet kokia atveju šiandien norėčiau Jums pristatyti savo pranešimą dėl e, daugiametės finansinės programos peržiūros. Ir pirmininkė, jūs šį klausimą jau pristatėte. Aš e, noriu dar pridurti štai ką. Kai kalbame apie daugia metės finansų programos peržiūrą reikia kalbėti ir apie sanglaudos politikos e, vidurio laikotarpio peržiūrą. Na ir peržiūrint e, sanglaudos politiką, būtent reikia kalbėti apie daugia metės finansų programą. Europos parlamente ir kitose ES institucijose uh, svarbu apginti e, sanglaudos politikai skirtą biudžetą, nes yra nemažai žmonių, kurie mano, kad e, turime didelį biudžetą ir jį galima būtų e, panaudoti geresniais tikslais negu kad sanglaudos politika. Ir aš apie tai kalbu irgi savo pranešime, miniu šios aspektus. Toliau dar viena pastaba. Norėčiau, kad uh, galėčiau plačiau išdėstyti savo mintis, kad šiai, šiam pranešimui būtų skirta daugiau vietos. Aš beje e, norėčiau paraginti kolegas teikti pakeitimus. Aišku, tikrai yra e, vienas kitas aspektas, į kurį būtų galima dar labiau pasigilinti. Uh, Kaip matote, savo nuomonę aš pradedu nuo fakto, kad sanglaudos politika nėra tikslas kaip po toks. Nėra taip jau svarbu nukirpti, perkirpti raudoną kaspiną arba raudoną juostelę, pradedant įgyvendinti kažkokį projektą. Mums svarbu, kad būtų pritrauktos investicijos į regionus. Uh, tam, kad regionams padėtumėm, nepriklausomai nuo jų padėties. Yra tokių regionų, kuriems reikia daugiau paramos, yra ir tokių regionų, kurių ekonominė padėtis yra gana gera, bet vis tiek, vis tiek jiems reikia ES paramos įgyvendinant tam tikrus projektus. Sanglaudos politika, kaip ir anksčiau, yra vienintelis instrumentas, kuris e, užtikrina sanglaudą tarp įvairių valstybių narių. Ir būtent dėl to savo nuomonėje aš pasisakau už tai, kad nors Dabar dar neturime labai daug informacijos apie naują daugiametę finansinę programą ateinančiam laikotarpiu. Bet vis tiek svarbu pabrėžti, kad nebūtų sumažintas anglodos politikai skirtas biudžetas. Šioje nuomonėje būtina pabrėžti ir štai ką. Svarbu žingsnis yra penkių fondų apjungimas. Čia kalbu ne vien tik tais apie e, regioninį, socialinį ir sanglaudos fondą, bet taip pat ir kaimo plėtros bei žuvininkystės fondą. Šie fondai turėtų būti apjungti. Per pastaruosius mėnesius Jau buvo įgyventintas vienas kitas projektas šioje srityje ir jie pasiteisino, nes buvo sukurtas energijos efektas. Ir tai pagerina padėtį, padeda e, labiau suprasti, kaip gali būti panaudotos fondų lėšos. Na, nežinau, ar tai vyksta visose valstybėse narėse, bet jau tikrai galiu pasakyti, kad yra teigiamų pavyzdžių, kuriuos galima paminėti. Kalbant apie lėšų panaudojimo efektyvumą ir lėšų panaudojimo uh, tikslingumą siekiant rezultatų, tai svarbus dalykai ir mes tai, mes tai nuolat stebime. Mes prisėmėme politinę atsakomybę siekti rezultatų regionuose ir užtikrinti, kad lėšos panau, būtų panaudojamos tikslingai ir prasmingai. Manau, kad ir šioje nuomonėje būtina pabrėžti, jog reikia supaprastinti e, lėšų iš fondų panaudojimo taisyklės. Europos komisija subūrė aukšto lygio darbo grupę komisijos viduje ir e, ji jau dirba šios rytyje. Aš žinau, kad bendrajame reglamente esančios kai kurios taisyklės jau pasiteisino, pavyzdžiui, dėl fiksuoto dydžio išmokų, tai yra EFSA e, kontekstas, bet manau, kad reikia daryti dar daugiau tam, kad užtikrintumėm, gero, užtikrintumėm gerokai didesnį lėšų panaudojimo efektyvumą kaip nesanšiau, yra būtina užtikrinti ir geresnį finansavimą MVI. Joms taip šito tik ateinantiems trejiems ketveriems metams ar po ketverių metų e, ta problema vėl neatsinaujins, ar nebus padėtis tokia pati kaip dabar, kai reikės atlikti mokėjimus. Aš manau, kad taip gali atsitikti ir su to nereikia taikstytis. Taigi, peržiūrant e, daugiametę finansų programą, Tie šio klausimu irgi reikėtų padirbėti, nes kitaip gali atsitikti taip, jog nukentės kai kurie regionai, kuriuose įgyventinami jau dabar projektai. Aš jau turiu patirties, kad kartais komisija nuvykus į kažkokį regioną sako, kad yra tam tikrų finansavimo spragų, kad regionas turi dar kažką padaryti tam, kad gautų trūkstamus mokėjimus. Bet pagalvokime apie tai, kaip yra priimama ES politika regionuose. E, daug kas sako, kad ES politika labai biurokratiška. Taigi, mes turime suprasti, kad sanglaudos politika uh, gali būti teigiamas instrumentas ES, būtent taip ją reikia pristatyti. Nebūtų labai naudinga, jeigu vis atsirastų kažkokių tai finansavimo spragų arba jeigu būtų kuriama vis didesnė biurokratinė našta ir įmonės būtų vis sunkiau gauti finansavimą. Antra vertus, manau, kad reikia paminėti ir dar vieną dalyką. Kalbant apie sanglaudos politiką, tai reikia e, stiprių, gerų finansinių instrumentų. Dabar jie dažnai yra labai sudėtingi ir jis yra retai naudojamasi. Jais nėra taip dažnai naudojamasi, kaip kad mes e, e, planavome, kai kūrėme sanglaudos politiką. Jan Olbrecht, e, ko gero sėdi salėje tarp mūsų. Aš su Janu palaikiau kontaktą dėl to, kad jis e, biudžeto kontrolės komitete irgi rengia pranešimą. Na, mes iš esmės sutarėme. Vyksta diskusija apie tai, kiek laiko turėtų trukti daugiametė finansinė programa, arba finansinė perspektyva, ar e, sanglaudos politika, e, programa Horizontas 2020 savo nuomonėje. Aš nurodau, kad septynių metų laikotarpis pasiteisino. Mes jau apie tai esame anksčiau diskutavę. Tikrai suprantu, kad e, finansinė perspektyva yra susijęta turėtų būti e, priderinta su e, priderinta prie e, komisijos ir parlamento kadencijos trukmės. Bet antra vertus, man atrodo, būtų labai sudėtinga, jeigu ši programa truktų tik penkerius metus. Ir dėl to aš sakau, kad tas septyniarių metų laikotarpis pasiteisime. Biudžeto komitetas siūlo uh, E, kad penkerių metų laikotarpis kartotųsi du kartus. Taigi e, tas komitetas siūlo 5 plus 5 metus. Aš apie tą variantą irgi galvojau, dar susijęsiu su šešėliniais pranešiais ir apie viską padiskutuosiu. Kalbant apie daugiametę e, finansinę perspektyvą, Ko gero, tai nėra e, e, tinkama priežastis e, kalbėti apie tai, kas anglaudos politikos programos turėtų trukti tik penkerius metus. Aš manau, kad ateitie apie tai turėtumėm plačiau pakalbėti apskritai apie anglaudos politikos ateitį. Tai tiek labai trumpai. Aš tikiuosi, kad jūs supratote pagrindinę mano pranešimo mintį. Laukiu jūsų pakeitimų. Uh, Tikiuosi, kad jų pagalba dar labiau praturtinsiu šį pranešimą. Beje, ir pati dar ketinu pateikti keletą pakeitimų. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū Jums, o dabar pradėkime diskusiją. Pirmiausia, žodis suteikiamas šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, ponas Novako, EPP frakcijos atstovas. Ačiū, pirmininkė. E, Dar kartą norėčiau pasakyti, kad nuomonė yra puikiai. Ačiū ponia Krel, ačiū už Jums už bendradarbiavimą. Diskusijos buvo puikios, aš turiu galvoje savo pasiūlytus pakeitimus. Žinoma, DFP peržiūra vyksta esminių laikotarpių, kalbu apie visą programavimo laikotarpį. Ir dėje turime pasakyti, kad programavimo laikotarpis e, bus iki 2006, nuo 2016 iki 2020, ne 2014 iki 2020. Taigi gerai ar ne, bet turime amplės taisyklės ir tikėkime, kad jos bus naudingos regionams siekiantiems baigti įgyvendinti savo projektus. Šioje nuomoje pabrėžiamos sinergijos ir jų svarba. Daug e, komisijos narys kretų deda daug pastangų, tačiau, kai dėl sinergijų, tai turėtume turėti didesnius lūkesčius. Prisimenu, kai vyko diskusijos dėl Junkerio plano pačioje pradžioje. Tai iš karto buvo kalbama apie ESIF programas, bet reikia kalbėti ne tik apie Junkerio planą ir turimas programas. Štai pateiksiu tokį pavyzdį. Socialinis fondas ir EGF. Jie, iš jų teikiamas finansavimas beveik tiems patiems dalykams ir valstybės narės gali pačios pasirinkti, iš kurio fondo prašyti finansavimo. Manau, kad tai yra didelės biurokratijos įrodymas, o be to potencialus e, naudos gavėjai yra painiojami. E, dėl DFP peržiūros ji turėjo vykti praėjusiais metais, o dabar matome vyksta e, tokie dalykai su pabėgėliais. Tai yra ypatingai svar, ypatingos svarbos klausimas ir norėčiau pateikti pasiūlymą e, panaudoti ankstesnio laiko, iš ankstesnio laiko tarp likusias lėšas padėti pabėgėliams, kuriems labiausiai reikia tos pagalbos. Tačiau neturėtume e, šios krizį stengtis įveikti turėdami visas, panaudodami visas turimas lėšas. Ši krizė greitai nesibaigs, tačiau vis tiek kada nors baigsis. Ir nesinori, kad susidurtume su tokia situacija, kad jau būsime išspre, išleidę visas lėšas pabėgėlių kriziai spręsti ir neturėsime jokio finansavimo nei MVI, nei jaunimui, nei jauniems verslininkams. Dar kartą dėkoju už parengtą nuomonę ir e, ačiū, kad atsižvelgėte į mūsų pakeitimus ir tikimės gero dokumento. Ačiū. Toliau ponas Luje. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Krol už gerai subalansuotą pranešimą. EKR įsitikinęs, kad DFP E, mokėjimus turėtų atsižvelgti valstybės narės, kalbant apie laikotarpį nuo 2014 iki 2020 ir nereikėtų prašyti didinti biudžeto, bet reikėtų geriau panaudoti esamus išteklius. Dabartinė migracijos krizė neturėtų būti pretekstu padidinti biudžeto ribas EKR nuomonė, ES biudžetas turi būti finansuojamas tvariai, valstybės narės turi turėti suverenes galės, reikėtų sutelkti ties projektais, taigi pono Novak pasiūlymai dėl EGF fondų, dėl projektų persidengimo yra svarbus. Mes turėtume vengti vėlavimų dėl programavimo Ir reikėtų vengti vėlavimo ir reikėtų užtikrinti, kad sanglaudos politikai būtų skiriamas finansavimas, kad neapžalos naudos gavėjams būtent e, MVI, e, ypač regionams, kurie gauna finansavimą iš šių fondų. Labai buvo e, labai svarbu, kad paminėti šie fondai ir interesai ES vienintelės finansavimo priemonės, kurios turi papildomą vertę, tai yra tos, kai valstybės narės gauna finansavimą ir e, bendras finansavimas yra svarbesnis už atskiriems e, asmenims ar įmonėms skiriamą finansavimą. Daugiametis finansinis e, planavimas turi savo pranašumų viešajam sektoriui, bet visuomet vyks diskusijos dėl tinkamos pusiausvėros, e, numatomumo ir stabilumo. Taip, stabilumo priemonės buvo taikomos ir jos buvo naudingos, bet turime užtikrinti tokį lankstumą, ypač dėl iš ankstinio finansavimo, kad dėl to nedidėtų problemos dar. Bijau, kad komisija painioja su paprastinimo savoka su savo teikiamo vadovavimo kokybė. Ir tai yra nurodyta trečio puslapio pačioje. Taip nėra ir mums reikėtų tai panagrinėti supaprastinimas turėtų būti naudingas naudos gavėjams ir tam tikrą prasme valstybėms narėms, o ne komisijai ir jos darbuotojams. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas esu aš. Taigi norėčiau pristatyti savo nuomonę bulgarų kalbą. kolegos. Pirmiausia, dėkoju poniai Krel, mūsų komiteto pranešėjai už parengtą nuomonę. Leiskite paminėti keletą svarbių klausimų. Ir tai yra tie klausimai, dėl kurių norėtųsi sutarti. DFP peržiūroje reikia atsižvelgti į dabartinės politinės aplinkybės, migracijos krizę, kovą su terorizmu ir finansinės ir ekonominės krizės pasiekmes. Dėl kai kurių programų įgyvendinimo vėluojama skirti mokėjimus pagal dabartinį laikotarpį, todėl neįmanoma nustatyti pradėtų programų efektyvumo. Svarbu padidinti sanglaudos politikos veiksmingumą ir sutelkti esamus išteklius valstybėse narėse, kad būtų galima uh, įgyvendinti e, rekomendacijas dėl Europos semestro ir padidinti pajėgumus įgyvendinant sanglaudos programas. Turime surasti pusiausvyrą dėl susitelkimo į rezultatus ir procedūrų supaprastinimo. Labai svarbios priemonės, kurios yra susijusios su geru valdymu pagal dabartinės pro programas, ypač tas, kuriuose kalbama apie teritorinį bendradarbiavimą. Tai iš jų reikėtų skirti lėšų e, migracijos klausimams spręsti, atsižvelgiant į tam tikrus prioritetus, kai kurie, kai kurį finansavimą reikėtų derinti su strateginėmis investavimo priemonės, reikėtų numatyti finansinį lankstumą, kad būtų galima palengvinti kitų projektų gyvendinimą. Ir kad būtų sukurtos paskatos privačioms investicijoms reikalinga koordinavimo priemonė siekiant užtikrinti sanglaudą. Europ, reikėtų kalbėti ir Europos investicijų banką, EFSI fondo lėšas. Europos komisija turėtų pateikti rekomendacijas dėl to, kaip pagerinti programų įgyvendinimą pagal dabartinę DFP, kad būtų galima užtikrinti kuo geresnį įgyvend, tų programų įgyvendinimą, turint galvoje ribotą biudžetą, nekeičiant nacionalinių portfelių turėtume imtis tam tikrų priemonių, siekdami supaprastinti programų gyvendinimą ir užtikrinti geriausią sinergiją tarp ES struktūrinių fondų ir kitų programų. Turėtume surasti būdus, kaip suderinti paskolą su kitomis finansinėmis priemonėmis. Europos turime siekti gero vadovavimo ir įgyvendinti Europos semestre numatytas rekomendacijas. Ponas Semeržė, šio frakcijos nematau atstovo, taigi suteikiu žodį poniai Vanai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą dokumentą. Manau, kad buvo tikrai puikiai padirbėta, Kaip jūs sakėte, e, iš tikrųjų pabrėžėte struktūrinių ir sanglaudos e, fondų reikšmę siekiant Europą 2020 tikslų. Taip pat sprendžiant pabėgėlių krizę būtų galima labiau panaudoti struktūrinių fondų lėšas, tam tikrai irgi pritarėme. Čia tikrai svarbus e, vaidmuo tenka struktūriniams fondams. Taigi Manau, kad e, tikrai būtina, kad ši formuluotė išliktų. Mums šiek tiek pritrūko dėmesio klimato, e, kovai su klimato kaita. E, kovojant su klimato kaita, taip pat būtų galima naudoti struktūrinių fondų lėšas. Čia atitinkamą pasiūlymą buvo pateikę pirmininkavė Liuksemburg, pirmininkavęs Luksemburgas. Pavyzdžiui, apie tai, kad 5 procentus biudžeto skirti kovai su klimato kaita. Manau, kad tai tikrai padėtų pasiekti COP21 tikslus. Toliau supaprasintos taisyklės dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Čia siūlyčiau šiek tiek pakeisti formuluotę. Dabar tekste parašyta, kad reikia supaprastinti finansinius instrumentus, tačiau reikia užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp įvairių instrumentų mes, kaip žinia, kai kuriuos finansinius instrumentus vertiname kritiškai, nes ne visi pasiteisina. Tai aš manau, kad reikėtų supaprastinti taisyklės dėl paskolų teikimo. Pateiksime atitinkamus pakeitimus. Įžanginėme sakinyje Jūs sakote, kad daugiametės finansinės programos peržiūra yra puikiai galimybė apgalvoti mūsų įsipareigojimus. Ir e, čia aš manau, kad reikia kalbėti ir apie naujų kriterijų e, parengimą. Pavyzdžiui, nepakanka e, atsižvelgti vien tik tais į BVP. Su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo ir dar kartą ačiū už tai, kad patikėte tokią puikią nuomonę. Ačiū. Dėkuoju, pana Vana. Pone Damato. Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Europos komisija pateikė savo pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos peržiūros ir dabar tiek biudžeto, tiek ir regi komitetai turi pateikti savo nuomonę apie e, šį pasiūlymą. Kolegė Krell pristatė savo nuomonės projektą ir ten yra tikrai labai svarbių dalykų. Ji kalba apie tai, kad reikia užtikrinti didesnį sinergijos efektą, apjungti penkis fondus, ji taip pat mini ir tai, kad būtina supaprastinti ir kitus instrumentus, tam, kad būtų galima veiksmingiau įgyvendinti sanglaudos politiką, taip pat būtina kovoti su vėluojančiais mokėjimais. Dėl valstybių narių ir e, regionų pastangų tam, kad tinkamai primtų prieglopšio prašytojus Galbūt e, tokiams valstybėms narėms reikėtų teikti papildomą pagalbą, ypač kai kuriems e, e, tokių valstybių narių regionams. Tai turėtų būti numatyta ir daugiametėje finansinėje programoje. Aš dar pateiksiu konkrečių pakeitimų. Dabar dar keletą žodžių apie finansinius instrumentus. Subsidijos turėtų būti veiksminga priemonė vairiose viešojo sektoriaus rytise vis dėlto e, reikia atlikti tyrimus, kurie patvirtintų, kad tokie instrumentai iš tikrųjų yra veiksmingi vairiose politikos rytise. Reglamento 53 konstatuojamoje dalyje kalbama apie tai, kokiu taisykliu reikia laikytis. Ir ten nurodoma, kad finansiniai instrumentai gali būti naudojami papildomai atlikus ex ante vertinimą jeigu tas vertinimas rodo, kad tokie e, instrumentai galėtų padėti pasiekti ES strateginius tikslus, e, e, derinant struktūrinių fondų lėšas su subsidijomis. Taigi reikia ir kitokių ES iniciatyvų. Taip, reikia siekti sinergijos tarp struktūrinių fondų ir horizontas 2020, bet Kalbant apie e, Horizontas 2020 ir e, e, Connecting Europe priemonės lėšas, jos irgi turi būti naudojamas siekiant Junkerio plano tikslų. Dar norėčiau prisiminti, kad praėjusiu metu rudenį buvo patvirtinta mūsų komiteto rezoliucija dėl veiksmingesnės sanglaudos politikos. Uh, Aš raginčiau nepamiršti ir to, jog būtina užtikrinti kontrolę, kovoti su sukčiavimu, vengti klaidų. Pranešėja e, minė ir e, reglamento antrą straipsnį, kur nurodyta, kad e, valstybių narių Subsidijos negali būti sumažintos atliekant daugiametės finansinės programos peržiūrą. Bet ačiū Dievui yra tame pačiame reglamente ir septintas straipsnis, kur kalbama apie tai, kad siekiant atsižvelgti kai kurių valstybių narių ypatingai sunkia padėtį susidariusią dėl krizės, e, e, galima e, pagalvoti apie apie 4 milijardų maržos panaudojimą. Įdomu būtų, kaip suprasti tokią nuostatą. Kaip būtų galima vykdyti tokią ES politiką, kuri būtų e, e, orientuota į investicijas. Čia ko gero reikėtų ir nacionalinių investicijų planų. Nuo pat, ir jų reikia e, nuo pat veiklos pradžios. Ačiū. Dėkoju. Toliau panas Albrecht. Gerai, prašau. Taip ačiū. Na, aš atlieku dvigubą funkciją čia. Esu ir pakaitinis narys ir taip pat biudžeto komiteto atstovas. Dėkuoju, dėkuoju panikėl, už labai įdomias e, išvadas. Turiu ir keletą pasiūlymų. Kaip žinote, mūsų nuomonės jau yra tekstas prieinamas pirmojo varianto projekto ir tekstas yra padalintas į tris dalis. Manau, kad iš šio komiteto diskusijų taip pat aišku, kad tas e, judaras tinka tas tris svarbius klausimus. Pirmiausia, tai yra peržiūros klausimas galvo, galbūt irgi komitetas galėtų paprašyti, biudžeto komiteto taip pat ir komisijos, kad būtų atlikta reali sanglos politikos peržiūra. Ne tik tas tas teikimas, bet galbūt kažkas, kas būtų susijęta su DFP ir prieš, kad pasirimus komisijas reikia, reikia peržiūrės. Apie tai ir kalba reglamentai. Juk peržiūrės dalykas yra tas ir kitas dalykas. Taigi reikėtų pažiūrėti apie 14-15 metus ir juos vertinti. Tad biudžeto komitete mes pirmiausia ir kalbame apie peržiūrą ir apsaugos politiką šią srityje. Toliau, tas dalykas yra rekomendacijos tam dokumentui, kurį rengia komisijos ir kurį už kurį turės balsuoti taryba. Vadinasi, Mūsų pasiūlymai yra tie, kuriuos reikia, apie tai, tai reikia iš, iš karto pakeisti. Dėl to siūlome daryti peržiūrą, kad pagal naujas situacijas ir peržiūras reikia tikslinimo po 400 metų. Ir būtent to reikia labai skubiai. Reikia skubiai vertinti, ką reikia peržiūrėti ir pakeisti. Aš dėl vėlavimų, tarkime. Matys pavėlavimą buvo 118 metais dėl to, kad trūks pinigų savo politikai. Tai yra aišku. Konstanca taip pat jau apie tai kalbėjo, kad tikrai bus vėluojama. Todėl klausimas yra, ką reikia patikrinti ir peržiūrėti. Paskutinis dalykas, kokios bus išvados leidžia žinoti perspektyvą. Manau, regi taip pat galėtų pabrėžti, kad dabar kalbam apie 14 metus, o paskui jau atskirai kalbam apie naują perspektyvą, nes kai kurie elementai, kurie paminėti, yra aktualūs abiems laikotarpiu, kai kurie aktualūs dabar. Tad labai svarbu ir turi žinoti, ką komitetas jau siūlo keisti labai greitai. O ką siūlo keisti vėliau ateityje? Epsinė pastaba. Mūsų nuomonė numato siūlymą numatyti penkių metų laikotarpį. Čia bus ilga politinė diskusija. Visi gerai žino, kad pagal dabartinę sistemą sanglos politika penki metai yra katastrofa. Nes jeigu vyks vėlavimai, tai Matome, kad jau prasidėjo treti perspektyvos metai, tačiau dar viskas darom pagal pradžią. Taigi matome, kad trijų metų jau praėjo ir niekas dar nevyko. Tai kas bus, jeigu bus penkių metų laikotarpis matys? Galbūt iš pietų penki nėra blogai, tačiau kitom politikos rytims, kuri siesi su tokiais planais, reikėtų sistemą taikyti 5 plus 5 ir peržiūrėti kas penkis metus. Žinoma, kas diskutuoti apie tai, nes taryba prieštaraus, galbūt septyni metai galutinis laikotarpis bus. Tačiau manau, kad sąjungos politikai, sąjungos politika penki metai ir šiandien tikamas dalykas. Galbūt reikėtų, kad būtų bent septyni arba galbūt dešimt metų. Ir žinoma, atsveiksime į regijų pasiūlymus. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Mr. Van Labai ačiū, ponas Van Miltenbuk. Ačiū, dėkuoju pranešėjai už puikų darbą. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, tai turbūt nebus mano pati pakeitimų kitų metų. Kol kas turbūt yra per anksti išvadas. Taigi kyla nugastavimų dėl tų domenų, kurie bus panaudoti DFP peržiūrai. Dėl to, kad kol kas nepakankamai gyvenant kurios veiksmų programos ir dėl to trūks duomenų. Kitas dalykas, nepalaikau devintos dalies jūsų nuomos projekte. Manau, kad laikotarpis turėtų būti penkeri metai, kaip minėjo panas Olbricht. Ir manau, kad jeigu sudarytume finansavimo programavimo laikotarpį su Europos komisijos politiniu mandatu ir taip pat parlamento mandatu, užtikrintų didesnį demokratinį teisėtumą ir atskaitomumą. Manau, kad tai yra įmanoma. Reikia pabandyti ties to susitelkti. Ypač dėl to, kad turime įgaliojimus ir reikia, na, manau, galima pagrysti, kaip būtų galima sus, susijęti visus šios įgaliojimus. Tai komisijos parlamento ir šitą periodą. Ačiū. Dėkoju. Band. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Tikrai labai įdomių pasiūlymų pateikta. Tikrai bus labai įdomu pažiūrėti, kiek bus galima paprastimo srityje daug pažengti, ypač pasiremiant aukšto lygio darbo grupės sprendimais. Žinoma, kalbama čia apie biudžetą ir pas mus svarbus yra biudžeto dalykas, yra tai, kad kas šiuo metu bija labai sunku, yra tai, kad labai sunku nuspręsti, kokiu pokyčiu reikia. Nes dalykai yra numatyti, projektų matyti yra, kitas dalykas yra paskirstimai valstybės narėms iš šių fondų, vėlgi tai bus labai sunku pakeisti, jeigu šis įmanoma pakeisti. Todėl tikrai bus labai sunku visą tai atlikti ir vertinti. Toliau mokėjimų vėlavimas. Panašu, kad šių metų gale vėlavimas jas apie 2 milijardus tačiau panašu, kad atimiausius per, per kitus metus šis skaičius dar auks, taigi reikia rasti kuo nors sprendimą. Tačiau svarbu yra tai, kad taryba nepripažįsta iš viso, jog problema egzistuoja. Todėl kasmet reikia vėl grįžti prie šio klausimo, rimtai diskutuoti su komisija ir parlamentu iš vienos pusės ir taryba iš kitos pusės. Na, reikia rasti sprendimą artimiausių metų, nes kitaip ir toliau 20 metų aukšis rodiklis. Toliau, kitas dalykas, susijęs su tuo, kad reikia biudžetas sėtis rezultatais. Vėlgi apie tai jau daug kalbama ir bus kalbama. Ir na, mintis yra gera, tačiau kelčiu klausimą, kaip tai atrodys ir kada tai bus gyventa. Greitai ar ne? Ar vėliau galbūt tai bus gyventa pagal dabartinį programą per laikotarpį, tuomet kyla daugiau klaustukų. Kas dar svarbu yra rezervo klausimas. Na, mes anksčiau priešiname šiai minčiai, manome, kad tai nereikalinga. Tačiau kyla klausimas, kokiegi tie fondų dalis yra paliekama rezervė ir ką kaip tai paveikia einamą į laikotarpį. Įkėl klausimas, ar lėšos bus iš naujo paskirtos po to ir kada tai bus padaryta, nes tai labai paveikia kasmetinius biudžetus ir DFP. Na, būtų, manau, galima apie tai dar kalbėti. Ačiū. Dėkoju, pane Bresel. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegiai Krell už šią nuomonę. Ji tikrai labai svarbi. Kalbant apie kompetencijas biudžeto srityje, uh, Tai tikrai verta kalbėti apie daugiametės finansinės programos peržiūrą, jie siekiant su sanglaudos politikos peržiūrą. Ir tai labai aktualu ir mūsų komitetui, ne vien tik tais biudžeto komitetui. Antra pastaba. Aš taip pat esu įsitikinusi, kad reikia atlikti tikrą daugiametės finansinės programos peržiūra, nepakanka vien tik jos vertinimo. Kaip kad sakė kolega Olbricht, iš tikrųjų yra labai rimtų struktūrinių problemų tame biudžete. Tai yra ir vėluojantis mokėjimai, o taip pat ir tas faktas, kad nuolat taryba priema svarbius sprendimus, kurie turi finansinių pasiekmių, bet e, biudžetas nėra keičiamas. E, Ir dėl to kyla rizika sanglaudos politikos finansavimui. Dabar viskas vėluojama dėl to, kad vėluojama priimti e, e, sprendimą dėl daugiametinės finansinės programos, o taip pat ir biudžeto. Ir e, jeigu būtų panaudojamos lėšos iš, iš sanglaudos politikos, tai kils problemos įgyvendinant pačios sanglaudos politikos tikslus. Jau dabar e, e, e, fonduose lėšų yra mažiau, bet vis tiek kiti sako, kad štai galima pasinaudoti sanglaudos politikai skirtomis lėšomis, nes jos vis tiek guli nenaudojamos. Taigi būtina peržiūrėti visą daugiametę finansinę programą tam, kad būtų atsižvelgta ir mūsų daroma darba. Dabar komisija rengia pasiūlymą e, dėl supaprastinimo, vėliau mes dalyvausime jo gyvendinime. Kalbant apie e, sanglaudos politiką, tai tikrai svarbu, kad tai nebūtų mažinamos lėšos. Dabar dažnai taip atsitinka, nors regionams tikrai lėšos yra reikalingos tam, kad galėtų gyvendinti regionų plėtros e, politiką. Bet regionai tokias lėšas panaudoja labai lietai. E, kiek laiko turėtų trukti finansavimo laikotarpis? Ar septynerius, ar aštuonerius, ar penkerius metus? Tai irgi susijęs su mano anksčiau minėtais aspektais. Manau, kad galbūt būtų visai prasminga, jeigu sanglaudos politikos tiks, e, ciklas atitiktų e, kadenciją, kadencijos trukmę, pavyzdžiui, penkerius metus. Bet akivaizdu ir tai, kad e, šiandien šios dienos aplinkybėmis sanglaudos politikos tikslams įgyvendinti tikrai nepakaktų penkerių metų. Kalbant apie sanglaudos politiką, Jeigu būtų numatytas laikotarpis 5 plus 5 metai, tai reikštų, kad pasikeistų ir lėšų panaudojimo laikotarpis. Kai mes e, diskutuosime apie sanglaudos politikos peržiūrą, manau, kad e, reikės e, labiau pasigilinti šį laikotarpių, finansavimo laikotarpių klausimą labai svarbu, kad tie lėšų panaudojimo laikotarpiai arba ritmai nebūtų pernelyg lėti, nes ekonominės aplinkybės dabar keičiasi žymiai sparčiau negu kad praeitie. Ir, jeigu, ir kyla rizika, kad e, bus nustatytas pernelyg ilgas laikotarpis anglodos politikos tikslams įgyvendinti. Taip pat norėčiau pritarti, kad ES e, biudžetas turi daug problemų. Pavyzdžiui, dėl e, e, to, per kiek laiko yra gaunami mokėjimai. Pirmaisiais metais anglaudos politika dar nėra panaudojami visi ištekliai ir dėl to kyla pavojus, kad per antrąją etapą susikaups labai daug netliktų mokėjimų. Taigi tas atidėtų mokėjimų klausimas yra be galo svarbus ir mes turime ryštingai šį klausimą spręsti, nes tai tikrai labai apsunkina gyvenimą, paskesniuose struktūrinių fondų panaudojimo etapuose. Dėl to problemų turi e, e, regionų vietos įstaigos. Ačiū. Varza, paniu čia. Dėkuoju, ponas Hetman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū padėkoti pranešėjai. Projektas tikrai geras. Matome, kad dokumente aptarti visi svarbiausiai klausimai. Tačiau būtų labai gerai, jei būtų galima dar pabrėžti tai, kad reikia sąjungos politiką tęsti po 20 metų. Būtų turbūt gerai tai iš tikrųjų paminėti dokumente. Kad sąjungos politika kaip atskira politikos rytis, turi būti gerai finansuojama ir turi tęstis ir po 20 metų. Taip pat labai džiugu, kad kalbate apie sinergiją tarp tų struktūrinių fondų. Tačiau manau, kad čia būtų galima taip pat žengti daugiau nedėlių žingsnelių, nes vis tik tie raginimai ieškoti sinergijų yra labai padažnėję. O praktiškai sinergija taip gerai nepasireiškia. Galbūt tai nėra labai svarbus dalykas, tačiau būtų galima kalbėti apie regionės plėtros fondo ir salinio fondo sinergiją. Manau, tikrai tai visiems labai tiktų. Ir būtų galima šią mintį išplatinti. Nes kartais sinergiją labai sunku užtikrinti. Tad galbūt reikėtų konkrečiau kalbėti ir, pavyzdžiui, paminėti sinergiją tarp šių dviejų fondų. Kai pasiektume, Na, tai būtų didelis pasiekimas. Ir čia sutaku su pranešėja, kad reikėtų septynių metų programavimo laikotarpio. Ypač turint galvoje tų programavimo laikotarpio pradžios datas, na, viskas vyksta labai greitai ir tai gali pakengti nuosgrims. Ačiū. Dėkuoju toliau, ponas Balčik. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau pakomentuoti du dalykus. Visų pirma, dėl e, prieglopšio ir migracijos politikos tikrai džiaugiuosi, kad mūsų pranešėja paminėjo šią temą savo dokumente. Apie tai kalbama septintajame punkte. Ir ten yra tiesiogiai paminėti migrantai ir prieglopšio prašytojai. Tikrai būtina apie tai kalbėti, tačiau reikia atskirti migrantus nuo prieglopšio prašytojų, tai nėra tas pats. Aš pasisakau už tai, kad reikėtų finansinės paramos toms valstybėms norėms, kurios prieima migrantus, bet e, reikia pagalvoti, kaip mes konkrečiai tai įsivaizduojame, kokias čia lėšas būtų galima panaudoti ir kaip jas paskirstyti. Dabar dėl tų netliktų apmokėjimų, apie tai plačiau kalbėjo pane Breso. Aš asmeniškai esu įstikinęs, kad tai nėra susijęs su sanglaudos politika. E, bet, bet kokia atveju šį reiškinį reikia griežtai pasmerkti, nes tai e, skatina nepasitikėjimą ne vien tik tai sanglaudos politika, bet visa ES kaip tokia. Toliau. Poniai Katalinai Rubjanis žodis, jie atstovauja regio generalinį direktoratą. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Ir visų pirma todėl, kad dėl pagrindinių principų, kurie yra nurodyti nuomonės projekte, yra sutariama. Jie atspindi komisijos nuomonę dėl Europos e, investicijų fondų, kalbant apie DFP e, laikotarpio vidurio peržiūrą. Didžiausias mūsų prioritetas yra supaprastinimas ir e, tai minėjau ne vienas kalbėjęs komiteto narys. Aukšto lygio grupė yra pateikusi rekomendacijas, jos yra svarbios, o kitas prioritetas yra ori, da, dar labiau, dar tikslingiau orientuoti šią politiką, nepaisant eksante sąlygų ir labiau ją suderinti su Europos semestru. Trečias prioritetas - padaryti šią politiką, politiką lankstesnę, greičiau atliepiančią į iššūkius, išsaugant struktūrinius mm, dalykus. Visi šie trys prioritetai yra labai svarbus komisijai atsižvelgiant į šį darbą. Dar norėčiau paminėti ketvirtą dalį, nes kartu su DFP peržiūra vyksta techninio suderinimo procedūra, kuris susideda iš nacionalinių, pas, iš, iš paskirsti, nes tokiu būdu vertinama, kiek lėšų buvo paskirta kiekvienai valstybei nariai, remiamasi statistinė informacija ir E, sanglaudos politikai skirti ištekliai gali būti padidinti 4 milijardais eurų ir paskirstimui 2017-2020. Tai yra nurodyta bendrojo reglamento 92 straipsnėje ir e, DFP reglamento 7 straipsnėje. Na ir galiausiai e, ši pastaba netiesiogiai susijusi su DFP peržiūra, tai yra kiti veiksmai, kurie bus atliekami paraleliai. E, kai kurie teisės aktai baigia galioti dėl e, kofinansavimo procentų toms valstybėms narėms, kurios patiria sunkumų. Ir mas dėl to, ar pratesti ypatingą kofinansavimo koeficientą Kiprui. Ačiū, e, ponė Vansenroji, atsiprašau, suteikiu Jums žodį dabar. Gal nepakankamai aiškiai prašiau žodžio. Turime gerą pagrindą, galime dirbti su dokumentu ir galime plačiau pristatyti ir savo reikį komiteto veiklą. Nes kartais atrodo, kad mes vis aiškiname, ko siekiame naujuose reglamentuose dėl to, kokiu rezultatu siekėme iš naujos politikos, kaip įtraukti partnerius ir taip toliau. Labai logiška kad turime finansavimo rezultatus, kurie pageisti įrodymais. Būtent toks sprendimas ir buvo priimtas. Todėl, todėl reikia atlikti peržiūrą, nes reikia pateikti rezultatus ir tai yra galimybė paaiškinti, kam reikalingas ilgesnis laikotarpis. Čia nieko naujo. Ir tekste mums e, nereikėtų iš naujo kartuoti tų pačių dalykų. O antras dalykas būtų toks. Ketvirtame punkte kalbama apie tai, kad negalima sumažinti lėšų, kad biudžetas bus tikriausiai didesnis, tai yra ypač svarbus dalykas. Nes polit... jeigu politiką būtų galima pakeisti, netiesa, kad politikai iki 2020-ųjų keisis ir kad keisis biudžetiniai signavimai. Ir kai kurie kolegos minėjo, kad labai e, svarbus rezultatai. Norėtųsi apie tai e, kalbėti kuo daugiau, bet mums reikėtų kalbėti apie 2020-uosius. Už ką mes galime paveikti ir ko tikimės kai kalbame apie pavėluotus mokėjimus, jeigu komisijos pateiks planą ir iš tikrųjų jis e, turėtų būti veiksmingas visam laikotarpiu, bet reikėtų užduoti klausimą, kas turėtų įvykti per kitus mėnesius. Ar e, dabar labiau atsiliekama vykdyti mokėjimus nei anksčiau ir jeigu taip, tai ko galime iš to išmokti? tai e, mūsų komitetui yra unikali galimybė. E, apibendrinti tai ir pasižiūrėti, kaip bus dirbama per kitus keliarius metus. Ačiū. Pone Krel, žodis Jums. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti už pasiūlymus. Ačiū visiems kolegoms. Noriu sureaguoti kai kuriuos e, pastebėjimus. Yra akivaizdu, kad e, regi komitetas turėtų atsargiai e, elgtis, nereikalauti, kad peržiūrint daugiametę finansinę programą būtų reikalavima daugiau lėšų sanglaudos politikai. Tai galima padaryti vėliau. Vėliau galime pakalbėti apie tai, kokio biudžeto mums reikia, bet aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad tikrai neturime čia didelės veiksmų laisvės. Dabar turime kovoti už tai, kad iš mūsų niekas nieko neatimtų. Nes yra tikrai visokių interesų mm, susijusių su biudžetu, skirtu sanglaudos politikai, kai kas nori tą biudžetą labai apkarpyti. Taigi. noriu pabrėžti štai ką. Aš nesieksiu keisti nei nacionalinių vokų, kurie yra įtvirtinti bendrame reglamente, nei papildomai reikalausiu lėšų pabėgėlių klausimams spręsti, bet manau, kad vis tiek reikėtų šiek tiek daugiau lankstumo dėl 4 milijardų. E, Europos komisija sakė, kad šias lėšas galima būtų protingai išmaniai panaudoti. pasižiūrėti, ar pasikeitė e, kai kuriam šalims taikomi e, kriterijai, gal liko nepanaudotų lėšų, vadinamui left over, galbūt jas būtų galima panaudoti. Kalbant apie sanglaudos politiką, tai e, taip, ji yra e, susijusi ir su pabėgėliumi imigrantų politika. E, Ypač kalbu apie e, tokių asmenų integraciją. Jau dabar jų integracija yra naudojami e, sanglaudos fondų pinigai. Taigi galbūt reikėtų galvoti ne apie e, biudžeto keitimą, bet apie veiklos programų keitimą tam, kad tas lėšas būtų galima panaudoti. Ir tikrai to negalima išvengti. Uh, jeigu net ir pabėgėliai nustos pas mus atvykti, tai vis tiek ES jau yra žmonių, kurie atvyko, juos reikės integruoti, tai užtruks daugelį metų. Per pastaruosius metus ir mėnesius e, supratome, kad ko gero ta integracija turės trukti dešimtmečius. mečius nes štai yra ir antros, trečios kartos migrantų, kurie gyvena valstybės narėse ir kurie vis dar nėra e, integravęsi. Taigi, ko gero, reikės pagalvoti apie sanglaudos politikos peržiūrą. Na ir tai galėsime padaryti, kai pasirodys atitinkamas komisijos komunikatas. Uh, E, kolega Olbricht yra teisus. Mes kalbame apie daugiametės finansinės programos peržiūrą ir mums reikia komisijos ataskaitos apie tai, kokie projektai ir programos jau yra įgyvendinti e, e, sanglaudos politikos kontekste ir kurie yra finansuojami iš dabartinės daugiametės finansinės programos. Kol neturime tokios informacijos iš komisijos pusės, Negalime teikti pasiūlymų dėl daugiametės finansinės programos peržiūros arba busimos daugiametės finansinės programos. Tikrai norėčiau gauti daugiau informacijos iš komisijos apie tai. Dar vienas svarbus dalykas. Dėl e, kovos su globalizacijos padariniais fondo. Tai svarbus klausimas, bet e, jis neturėtų būti svarstamas kartu su šiuo pranešimu, nes globalizacijos fondas nepatenka į sanglaudos politikos biudžetą. Jis ir patenka į ES bendrą biudžetą, Bet taip, lėšos iš to fondo naudojamos e, ir sanglaudos politikos tikslais. Ko gero, visi sutarėme dėl to, kad būtina siekti supa, didesnio supaprastinimo ir veiksmingumo. Taip pat visi sutarėme ir dėl sinergijos efekto. Baiminuosi, kad per ateinančius mėnesius paaiškės, kad sinergijos efektas dar nėra toks didelis, kaip kad mes tikėjomės e, įgyvendinami programą Horizontas 2020. Dabar dėl tų e, netliktų mokėjimų, susikaupusių mokėjimų, iš tikrųjų būtina, kad komisija pateiktų konkretų pasiūlymą, ką jie ketina daryti, kaip jie ketina sumažinti tuos susikaupusius mokėjimus. Uh, Toliau dėl veiklos rezervo. Buvo patiktas be galo įdomus klausimas apie tai. Europos parlamentas jau aiškiai pareiškė, kad komisija e, dėl, e, su mumis jau dėrėsi dėl veiklos rezervo, bet tas veiklos rezervas nėra tikrasis veiklos rezervas. Šis rezervas turėtų būti naudojamas tam, kad būtų skatinami geri projektai vairiose regionuose. Uh, Na, o dabar panašu, kad tas veiklos rezervas jau padalintas į nacionalinius mokus. Ir gairės dėl veiklos e, rezervo panaudojimo dabar jau yra tokios švelnios, kad tikrai yra, būtų be galo sunku nepasinaudoti tuo rezervų fondą. Bet iš tikrųjų tai neturi jokios prasmės. Uh, Aš manau, kad mes turime arba ateityje siekti e, daugės didesnio lankstumo sanglaudos politikoje tam, kad galėtumėm reaguoti į vairius įvykius, į vairias krizės. Arba reikia sukurti tikrai veiklos rezervą. Galbūt lėšas jame galima būtų paskirstyti iš anksto, bet kokiu atveju reikia a, e, siekti sanglaudos politikos peršaros. Na, aš nežinau, ar tai būtų įmanoma dabar tai pakeisti per daug, dabartinę daugiametę finansinę programą. Dėl to tikrai turiu abejonių, nes tai reikštų, kad reikėtų keisti bendrąjį reglamentą ir visas procedūras, visas taisyklės. Ir jeigu tas veiklos rezervas būtų padalintas e, valstybėms narėms. Tai, e, kažin ar, e, kaip čia mums sektų susitarti su taryba. Toliau dėl subsidijų. Iš tikrųjų, pirmininkė, būtina tai paminėti. Uh, E, subsidijų teisė ne visą laiką yra nuosekli su e, e, sanglaudos politikos įvairiomis kategorijomis. Taigi, čia reikėtų pasistengti geriau tarpusavėje suderinti subsidijų politikos ir sanglaudos politikos tikslus. Buvo pateiktas klausimas dėl penkerių arba septyniarių metų. Ponas Miltenberg, jūs galite būti e, tikras, kad tokios diskusijos trunka ne dieną ir ne savaitę yra tikrai labai daug argumentų už abi šias alternatyvas. Ir čia kolega Olbricht yra visiškai teisus. Sanglaudos e, politikai e, neįmanoma nustatyti e, trumpesnio laikotarpio negu kad septyneri metai. Jūs kalbate apie penkerius metus sanglaudos politikai, bet e, taip sutrukdytų įgyvendinti visą sanglaudos politiką. Bet kas galėtų būti naudinga? Tai galėtų būti laikotarpis 5 plus 5. Po 5 metų būtų galima atlikti tikrąją sanglaudos politikos peržiūrą. Ir tuomet, e, e, aišku, reikėtų pagalvoti, ar tas papildomas 5 metų laikotarpis galėtų dar kažką tai pakeisti. Ar iš valstybių narių būtų tiesiog paimtos nepanaudotos lėšos. Uh, Bet e, iš tikrųjų kalbame apie labai ilgus laikotarpius. E, e, na, nežinia, kas atsitiks po 20 metų, yra būtinas lankstumas. Aš manau, kad ta struktūra penkeri metai plus penkeri yra prasmingesnė negu kad vien tik tai septyniarių metų laikotarpis, bet vienas penkerių metų laikotarpis anglodos politikai tikrai netinkamas, tam prieštarautų visi regionai, visi merai, visi prašytų jokių būdų nenustatyti penkerių metų laikotarpio. Bet ta idėja dėl dviejų penkerių metų laikotarpio, penkeri metai plus penkeri metai, man atrodo tikrai labai įdomi. Mes apie tai dar daug diskutuosime. Ir aišku, kyla klausimas, kokias formuluotės reikėtų pasirinkti nuomonėje. Uh, likščiol tas ilgesnis laikotarpis e, pasiteisino, e, atnešė naudos, bet e, galbūt, kalbant apie sanglaudos politikos ateitį, būtų galima čia rasti ir kitokias formuluotės. Bet kokiu atveju, jeigu bū, liktų tik penkerių metų laikotarpis, tai būtų labai, labai sunku dirbti. Aš manau, kad jau atsakiau visus klausimus. tai dabar lauksiu jūsų pakeitimu. Šią savaitę dar įvyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir padiskutuosime apie tai, e, kaip būtų galima siekti kompromisu. Na, nemanau, kad čia situacija dramatiška, iš esmės visi kolegos laikosi daugmaž tokios pat pozicijos. Ačiū. Thank you. Thank you. Ačiū Jums. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galite siūsti iki ketvirtadienio balandžio 21 valandos 17 valandos vakaro. O dabar dirbs koordinatoriai, nes kitas darbo tvarkės klausimas yra atidėtas iki kito posėdžio. Taigi dabar bus koordinatorių posėdis. Paprašyčiau visų kolegų, kurie nėra koordinatoriai, išeiti. Posėdis baigtas.